apžvelgti tendencijas šioje srityje, tai padės mūsų diskusijas nukreipti tinkamą vagą. Ačiū pirmininkė, ačiū gerbiami parlamento nariai už šią diskusiją. Ačiū komisarė ir jums už šitą bendradarbiavimą. Tikiuosi, kad jisai bus vaisingas. Diskusijos baigtos, kaip ir ankstesnė nuojo atveju. E, šiuo klausimu balsuosime gegužės mėnesio sesijoje. Toliau Pagal darbo tvarkę yra žodinis klausimas e, komisijai dėl sienų. Ciesinų kasybos technologijų draudimas. Pirmiausia, e, kasybos technologijų draudimo. Kedves kollégák, köszönöm a szót. Ponas Aderis, dvi minutės. Ačiū gerbiamas pirmininkė, dėkoju mūsų tiktą žodį. Pas pastaruoju metu ES buvo priimtas svarbių klausimų aplinkos saugos srityje. Na, galėčiau priminti Jums bioįvairovį ir susijusią sprendimą e, vandenų pagrindų direktyvoje. Prie direktyvą e, pagal ją valstybės narės privalo užtikrinti vandens kokybę, užkirsti kelią vandens telkinių taršai. Ir tai yra tikrai labai geras tikslas. Mes privalome imtis visko, kad to tikslo pasiektume. Bet dėja yra tam tikra kasybos praktika, kuri kelia didelį pavojų mūsų vandens telkiniams. Tai praktika ir paremta pasenusią, pavojinga technologija. Todėl aš ir kai kurie parlamento nariai norėtume užtikrinti, kad šita praktika nebūtų naudojama ES. Prieš dešimt metų įvykusi katastrofa dėl cenido patekimo į Tisos upę ir panašus kiti nelaimingi atsitikimai rodo, kad reikia imtis priemonių. Pasiekime tikrai tam jau tinkamą laiką ir tai labai geras laikas todėl, kad komisija pagal teiktą informaciją E, teigia, jog tik trijose šalyse naudojama technologija su cienidu. Dar trys šalis, kurios naudoja šią technologiją, e, jau jos atsisakė ir parodė labai gerą pavyzdį likusiems valstybėms narėms. Privalome tai daryti kuo greičiau, kadangi aukso kaina didėja ir greičiausiai bus atidarytos naujos kasyklos Europoje. E, naudoja tos, kurios naudoja tą pačią seną kasybos technologiją. O tai kelia didelę grėsmę aplink, aplinkai. E, kai kalbame apie vandenų kokybės užtikrinimą, privalome užkirsti, uždaryti tokio pobūdžio kasiklas ar nenaudoti tokių senų technologijų, nes e, vanduo, užtestas vanduo, taršalai iš tokių kasyklų gali patekti į vandens telkinius, žudyti, nužudyti e, gyvybę, mikroorganizmus, e, vėžiagyvius, žuvis. Atėjo laikas veikti ir užkirsti kelią panašaus pobūdžio katastrofoms ateityje. Na ir galiausiai aš norėčiau padėkoti visiems kolegoms už um, tai, kad atvykote, už tai, kad dalyvaujate šią diskusiją. Ačiū ir tiems, kurie negalėjo atvykti dėl ugnikalnių įsiveržimo, tačiau tarp tų netvykusių yra ir labai daug dirbusių kolegų, kurie mums be galo daug padėjo iš įvairių frakcijų, iš aldės, iš socialdemokratų, iš konservatorių. Tai yra tikrai skubos tvarka svarstytinas klausimas ir labai prašau jūsų paramos iki rezoliucijos patvirtinimo. Dėkuoju, dabar suteiksiu žodį poniai Maustrom iš komisijos. Ačiū pirmininkė. Mano kolega komisaras Pybalks atsiprašo, nes negali šiandien dalyvauti posėdį. Jis man patikėjo užduoti aptarti šį klausimą su jumis. Noriu padėkoti Jums už galimybę aptarti cienido klausimą su Jumis čia. Jūs turbūt žinote, kad mes atlikome avarijos tyrimą, kuri įvyko Rumunijoje, kai išsiliejo toksinės medžiagos. To tyrimo išvados, į jas buvo atsižvelgta, tad, kai 2006 metais ES patvirtino direktyvą dėl kasybos atliekų valdymo. direktyvą reikėjo perkelti į nacionalinę teisę prieš dviejus metus. Direktyvoje numatyta reikalavimai, kaip padidinti atliekų tvarkymo saugumą ir kaip riboti poveikį aplinkai. Nustatyti reikalavimai tokių įrenginių statymui ir valdymui. Reikia prevencinės politikos, ir ta politika turi būti taikoma e, tokiems pramonės įrenginiams. Ne tik operatoriai, bet ir kompetentingos institucijos turi laikytis tų reikalavimų. Direktyvoje yra aiškus reikalavimai. Tais atvejais, kai numatoma poveikis, tarpvalstybinis poveikis. Taip pat e, nustatyti reikalavimai tokių įrenginių uždarimui ir po jų uždarimų numatyti finansiniai reikalavimai. Direktyvoje yra numatyta reikalavimai dėl cianido koncentracijos ir kaip jis turi būti skaidomas oksidavimo būdu arba bakterijomis. Taip pat privaloma įrengti specialius įrenginius, kurie suskaido cianidą prieš saugant jį E, tvenkiniuose. Kol kas dėja nėra alternatyvų cienidui aukso kasyboje. Auksas yra dažnai susijęs arba mišiniuose su kitais metalais, todėl jį reikia atskirti. Ir dažnai auksas yra gaunamas iš valstybių, kurios taiko mažesnius aplinkosaugos standartus. Komisija seka naujausius technologijos pokyčius šiame sektoriuje. Ir jeigu atsiras naujų technologijų, diskusijos gali būti atnaujintos. O dabar svarbiausia yra geras direktyvos įgyvendinimas, kad tokių šachtų saugumas būtų užtikrintas. Taip pat noriu priminti, kad pačios valstybės narės yra atsakingos už apsisprendimą ar atidaryti aukso kasyklas savo teritorijoje. O komisijai Svarbiausias prioritetas yra direktyvos geras įgyvendinimas. Pagal direktyvą valstybės narės turi teikti komisijai informaciją apie gyvendinimą iki 2012 metų. Ir mes parengsime ataskaitą pagal tą informaciją. Ir spręsime, ar mūsų pasirinktas metodas yra veiksmingas, jeigu matysis, kad metodas neveiksmingas, galbūt bus nuspręsta ir dėl visiško draudimo. Tikiuosi, kad tai padės užtikrinti saugumą kasybos e, sektorėje. Net ir be cianido aukso gavyba tikrai yra kenksminga e, aplinkai. Norint gauti vieną aukso gramą, tenka iškasti 500 kg iškasenų. Todėl reikia taip pat panaudoti įrenginių perdirbimą, įrenginių, kuriuose gali būti aukso ir toks perdirbimas, esamų išteklių panaudojimas yra prioritetas komisijai. Ačiū komisijai. Dabar kalbės ponas Zėber dvi minutės. Ačiū labai. Man labai džiugu, kad e, dalyvauja ponė Malmstrom, e, tačiau bevelyčiau, kad čia dalyvautų ponas Patočnikas, kadangi būtent į jį buvo nukreiptas klausimas. Norėčiau pasakyti, kad Europoje e, aukso gavybą sudaro 0,70 maždaug procento viso pasaulio mastu. Vengrijoje ir šiandieną naudojama šita pavojinga technologija su cienidais. Aš e, norėčiau pasakyti, kad e, saugojimas yra tikrai netinkamas ir tos visos instaliacijos, kurios tam skirtos, e, buvo, daryt, buvo įsteigtos be kontrolės, labai daug klaidų padaryta ir kaip sakė komisarė, labai teisingai mes pasimokėme iš šito nelaimingo atsitikimo, tačiau komisija atsižvelgdama į tai, į tai, kad šitos technologijos pavojingos turėtų imtis atitinkamų priemonių. E, aš sakyčiau, kad rinkoje esančios priemonės, kurios, alternatyvos, kurios galėtų tą technologiją pakeisti, šiandien dar nėra tinkamos alternatyvos. Mes turime ne tik tais garantuoti tinkamą aukso gavybę, bet taip pat ir žmonių saugumą. Europa e, įsipareigojo saugoti aplinką, yra vandens apsaugos direktyva, pagal kurią reikėtų visa, visus šitos pavojus e, visus šitų, vis, visas šitas problemas gydyti. E, Mm, tačiau mes norėtumėm, kad būtų dar daugiau. E, reikėtų, kad ponui Patočnikui perduotumėte, kad mes norime tikro ir realaus darbo. Pone Tabaždy. Europos socialistai ir demokratai mūsų frakcija pritarė cienido draudimui visoje Europos Sąjungoje komisarės dėmesį noriu atkreipti į tai, kad neužtenka komisijai veikti atgalinę tvarką. Europos e, peticijų komitete mes mm, svarstome daug atvejų, kai pirmiausia įvyksta taršos atvejais, o po to tik tai bandoma spręsti. Nėra jokios prevencijos. Ponas Abern ir ponė Zebern abu minėjo avariją Baja Majerė kasykloje. Mes kalbėdami apie cianidą galime prisiminti daug didelių nelaimių. Rozija Montana vietovėje yra daug didesnė kasykla ir nėra jokių garantijų, kad atviros kasybos technologija nenuniokos aplinkos kraštovaizdžio. Nėra garantijų, kad nuodai neišsilies į aplinką. Kasyklos naudojimo laikotarpis yra tik tai 20 metų. Nesukūrėme daug darbo vietų, o aplinka gali būti suniaukota. Todėl Europos socialistai ir demokratai kartu su žaliaisiais ir GUE frakcija reikalauja komisijos parengti teisės aktus iki 2011 metų, pagal kuriuos būtų nustatytas visiškas cianido technologijų draudimas. Aplinkos taršai valstybių sienų nėra jokios prasmės uždrausti tokią technologiją vienoje valstybėje, jeigu nėra bendro europinio draudimo. Trimopulos. Ačiū, ponė pirmininkė. Šis klausimas yra labai svarbus, kadangi medžiaga yra be galo pavojinga, cienidas. Komisija sako, kad nėra kažkokios tai alternatyvos, kuri nekeltų pavojaus. Vengrijoje mes turime tam tikrą investicijų planą į aukso kasyklas ir mes naudojame tas technologijas. Taigi reikia nustatyti draudimus, kadangi mes turime tokių aukso kasyklų, kur yra naudojamas cianidas. Kai, kurių, kai kurie teismo sprendimai draudžia tą daryti, tačiau žinote, kad Graikija buvo nusiaupta didžiulės krizės ir mes dabar patiriame didžiulį spaudimą. Bei kalbant apie, apie, apie aplinkosaugą, tai čia daug kur, daug kur užsimerkėme. Graikijoje e, pavojus į Graikiją pavojus atkeliauja daugiausia iš Bulgarijos, taip pat iš Turkijos per pakrantę. Tačiau mes žinome, kad e, gruodžio mėnesį Rumunija uždraudė visas e, kasiklas, kurios naudoja cianidą. Bet reikėtų apskritai viską uždrausti, kas yra susijęs su cianidu, ypatingai tokiose šalyse kaip Graikija, tokiose trapiose šalyse kaip Graikija. Čia nepakankamai stiprus Europos teisės aktai, e, bet reikia padaryti, kad jie būtų stiprus ir kad būtų visur pakankamas apsaugos lygis. Ponas Tremo e, Hauntis. Ačiū pirmininkė. Nuo Gūje norėčiau pasakyti, kad šis klausimas iš tiesų mums visiems labai svarbus ir jį reikėtų iš karto pradėti spręsti. Nereikia niekaip atidėlioti. Komisija priemi per daug lankščią poziciją. Mes juk žinome, kokios sunkios yra cienido naudojimo pasiekmes kasyboje, mes žinome Rumunijos pavyzdį, prieš tai kalbėję kolegos minėjo, kaip investuojama Graikijoje į aukso kasyklas kad būtų naudojamas cianidas. Taip pat minėtas Rumunijos pavyzdys ir komisijos klausiau dėl Rumunijos, bet e, e, komisija, komisijos duotas atsakymas manęs netenkina. Savai nesuprantama, reikia stiprinti teisės aktus, reikia, kad piliečiai su, e, sukiltų prieš cianido naudojimą, kad pasisakytų prieš cianido naudojimą. Aš pasisakau asmeniškai prieš ir Graikija ir visos šalis turėtų judėti link apskritų visiško uždraudimo naudoti cianidą. Ponas Paška, dėkuoju pirmininkė, gerbėmi komisijos atstovai. E, Europos Sąjunga dažnai jos atstovai viešai sako, kad nori apsaugoti žmogaus veikatą, aplinką. Todėl labai keista, kad kalbant apie cienido naudojimą, labai toksiškos medžiagos naudojimą, mūsų atsakas yra nedekvatus. Ekspertai pripažinta, pripažįsta, kad cienidas yra viena iš pavojingiausių, viena toksiškiausių medžiagų. Ypat, ir įkvėpus ir per, per odą gali patekti organizmą ir mirtis gali ištikti žmogų tuoj pat, jeigu tam tikra dozė patenka organizmą. Na, o tose aukso kasyklose mm, galima naudoti ir kitus metodus, kurie labiau priimtini žmogui, žmogui ir aplinkai. Buvo daug įvairių katastrofų per pastarosius keletą metų e, Kolorado Kalifornijos, pietų Kalif Karolinos valstijose, Gvianoje, Nevadoje, Montanoje, Kuntum, kasykloje Kirgizijoje, pietų Dokotoje, Leize Filipinuose, Baimare, Rumunijoje, Totolakume, Papuanoje, Gvinėje. Visose šiose vietose ir kitur buvo saubingų nelaimingų atsitikimų ir teko ir žmonėms patirti didelę žalą ir gamta nukentėjo dėl to, kad aukso visiems taip reikia, todėl kad aukso kaina didėja, bet atrodo, kad mes nesirūpiname mūsų žmonių sveikata, nesirūpiname mūsų gamta, ar mes norime padėti tik tai įmonėms, kaip bus su mūsų žmonėmis. Dėkuoju dabar Ponas Tanesku. Labai ačiū. Mes turime sutikti su tokiu dalyku, kad cienido draudimas turėtų būti prioritetas Rumunijoje, e, siekiant geriau saugoti aplinką visoje Europoje. 1998-2007 buvo nemažiau negu 25 nelaimingi nu, atsitikimai, kas įrodo, kad tai yra dešimtmečius trunkanti grėsmė gamtai. Praktikoje reikėtų pasižiūrėti, kaip įgyvendinti jau egzistuojančius e, teisės aktus, bet ne tik, nes cianidas kelia ir kitų problemų dėl transportavimo, dėl saugojimo ir dėl naudojimo. Jeigu blogas valdymas, blogas laikymas bus, e, eis kartu su e, lietumis, sakykime, tai nu, nenumatomos yra pasiekmes reikėtų e, skatinti uždrausti cienido kasybas, kasy, kasybą bei cienido naudojimų e, kasyboje, bet ne tik. Numatyta e, direktyva, tačiau ji nėra efektyvi dėl lobistų, kurie veikia kasybos pramonėje ir dėl rytų bei centrinės e, Europos lobistų. Nėra kalbama apie cienido emisijas į orą, tačiau norėčiau pra... praktinį pavyzdį pateikti, jeigu e, atitinkamai pasitvarkytų pramonė Rumunijoje, tai būtų 134,5 e, e, tonų per dieną išleidžiama e, cienido per dieną į atmosferą. Kol kas nėra Europos direktyvos, kuri draustų tokiu, tokias emisijas į atmosferą. Todėl vardan ateities kartų mes turime uždrausti cienido kasybos technologijas. Dabar, sako pirmininkė ponė Suzana Roitova. Vážení kolegové, v době, kdy si připomínáme desáté výročí. Ačiū pirmininkė. Gerbiami kolegos, šiuo metu prisimename siaubingą mm, katastrofą Rumunijos aukso kasykloje Manau, kad atėjo pas laikas pateikti rezoliuciją dėl cenido technologijų uždraudimo visoje ES. Tai yra pavojinga technologija, ji daro didelį žalą gamtai ir ta žala yra nepriimtino ligmens. Ir ši technologija padeda išgauti labai mažą kiekį aukso, nors apdorojama cenidų e, didžiulis kiekis kasybos medžiagos. Ir visgi atrodo, kad tos technologijos dar naudojamos, dėl to aš labai paskatinčiau mus e, nubalsuoti prieš bet kokio pobūdžio technologijas, kuriuose naudojamas cenidas. Ne priklausomai nuo to, ar ES tai naudoja savo teritorijoje ar kitoje vietoje. Yra draudžiamos tokios technologijos jau kai kuriuose valstybėse narėse, kaip antai Čekija ir Vengrija. Mes turime užtikrinti, kad kasybos įmonės būtų atsakingos avarijų atveju ir turėtų atkurti aplinką į ankstesnę, kad būtų atkurta ankstesnė būklė. Privalome užtikrinti, kad mūsų ateities kartos galėtų gyventi švarioje aplinkoje. Dėkoju dabar ponės Arsenis. Dvi minutės. Dėkoju, kolegos. Po Černobilio katastrofos supratome, kad egzistuoja brandolinis katastrofos rizika. Na, bet dabar susidūrėme su kitokio pobūdžio pavojais. Baimari incidentas E, Jau Baja Marija vykusio incidento metu 100 tūkstančių kubinių metrų cianido užteršto vandens buvo išleista į e, Tisos e, Dunojaus upių sistemą ir sukėlė didžiausią ekologinę katastrofą centrinėje Europoje. Buvo suskaičiuota tūkstančiai žuvusių žuvų. Vengrijoje daug žmonių apsinuodijo, tarp jų ir vaikų dėl to, kad valgė tą nesveiką žuvį. Tačiau kasyba naudojant cenidą toliau tesiama. Europoje tokios technologijos neuždraustos ir kasyba vyksta finansuojant ES, kuri teikia finansavimą investicijoms Švedijoje, Suomijoje, Graikijoje, Slovakijoje. Nors Čekijoje, Vengrijoje ir Vokietijoje jau numatyti draudimai ir tam yra taikoma atitinkama teismų jurisprudencija. Kai kas kalba apie darbo vietų įsagymą, na, bet nemanau, kad e, pateisinamas darbo vietų kūrimas aplinkos sąskaita. Nes e, sugadinus aplinką ir tų regionų konkurencingumas nukentės ir tai turės ilgalaikių pasiekmių užimtumui Manau, kad e, tai reikia nepamiršti ir taip pat paties fakto, kad cianidas yra labai žalinga ir toksinė medžiaga tiek aplinkai, tiek žmogui. Tikiuosi, ponia Valtram, kad jūs laikysitės stiprios pozicijos ir uždrausite cianido naudojimą Graikijoje, Suomijoje, Rumunijoje, kitose šalise. Norėčiau, kad jūs tai patikintumėte, mus patikinumėte, kad tai bus. Ankstesnis komisaras mus patikino, aš tikiuosi, kad jūs tęsite e, tos pačius darbus. Norime, kad nedėlisant būtų uždraustas cianidas ir jo naudojamas kasybos pramonė. Dėkoju. Dabar ponas Skilakakis. Dvi minutės. Gerimas pirmininkė, gerima pirmininkė, komisarė. auksas dar ilgai bus kasamas, bet viskas priklauso nuo to, kaip tas auksas yra išgaunamas, kokios technologijos naudojamos. Ir būtina pasirinkti tinkamas technologijas, kai reikia priimti sprendimą dėl investicijų. Sunki, sunkiai metalai, toksiškos ir nuodingos medžiagos lieka buvusių kasyklų teritorijose ir kelia įvairių problemų. Tai problema ne tik tom šalims, kuriuose pačios kasyklos egzistuoja, bet ir kitom šalims, kurios e, susijusios per upių baseinus, per kitus vandens telkinius. Reikia įspręsti spragą teisės aktų, aktuose Man atrodo, kad šiame kontekste nenumatė principo teršėjas moka. Kalbu apie vandenų apsaugą. Ypač jeigu kalbame apie trečiųjų šalių operatorius, jie atrodo visiškai gali pabėgti nuo tokios atsakomybės. Privalome šitą teršėjas moka principą įgyvendinti iki galo ir numatyti reikiamą atsakomybę, draudimą, kuris turėtų galioti ilgą laiką ir galiausiai reikėtų uždrausti tokią technologiją. Manau, kad tai būtų gera paskata įmonėms paieškoti kitų netokių pavojingų kasybos metodų.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 Aukso kasyboje naudojamas cianidas. Dešimtajame dešimtmetyje buvo atliekami bandymai, ar tai saugu. Buvo tyriami įvairūs kiekiai ir jų poveikis aplinkai. Taip pat buvo aiškinamasi, kiek atliekų atsiranda iš to proceso ir kiek jų reikės pašalinti. kokias atsinaujančių išteklių technologijas reikia naudoti. Tokie bandymai, tyrimai atliekami labai dažnai. Tokiai kasybai taikomos įvairios kontrolės priemonės. Cianido naudojimas aukso kasyboje yra kontroliuojamas. Čekijos Respublikoje mes priėmėme atitinkamus teisės aktus dėl saugumo ir ilgainiui kai kurie metodai buvo uždrausti. Manau, kad tokia technologija laikui bėgant bus uždrausta ne tik ES, bet ir visame pasaulyje. Trečiosiuose šalise cianidas naudojamas neproporcingai gausiai ponia pirmininkė, reikia ieškoti alternatyvių technologijų. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade by som sa chcel poďakovať iniciátorom otvorenia tejto tak závažnej. Ačiū pirmininkė. Ačiū pirmininkė. Aš pirmiausia norėčiau padėkoti poniui Tokiš ir kitiems, kurie šį klausimą iškėlė. Taip pat norėčiau paremti jų, e, jų teikiamą pasiūlymą, kad reikia uždrausti cianidą visoje ES technologijoje. Kai technologijos Matėme, matėme, kad buvo e, iš tiesų labai didelės katastrofos ir Vengrijoje, ir Bajamare, Floftisoje. Visi, kas tą matė, iš tiesų norės padaryti visakas įmanoma, kad panašus dalykai neįvyktų niekur kitur. Mano šalis Slovakija labai stipriai buvo paliesta katastrofos, kadangi katastrofa įvyko visai prie pat mūsų sienos. Slovakijoje turime keletą aukso kasyklų. Ten yra naudojamos cienido technologijos Tai tikrai nėra kažkoks dvišalis klausimas, kurį turėtų spręsti kai kurios valstybės narės tarpusavyje. Manyčiau, kad komisijos pozicija turėtų būti daug griežtesnė negu ta, kurią išsakė komisarė. Mes norime, kad rezoliucijoje gintų, būtų ginamos ES vertybės ir kad būtų vystoma gamtosauginė politika. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să mulțumesc doamnei comisar. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti komisariai už subalansuotą poziciją, kurią jį priėmė pradžioje. E, Cenido technologijos yra pavojingos, tačiau ir kitos yra pavojingos, sakykime, branduolinė e, energija, energetika yra pavojinga. To drausti nereikia, tiesiog reikėtų nustatyti tam tikras taisyklės. 120 e, nelaimingų atsitikimų per paskutinius 20 metų įvyko, bet klausimas, kiek iš jų buvo Europoje. E, po to, kai e, įvyko rimtesnis nelaimingas atsitikimas, komisija pradėjo galvoti, kaip pradėti drausti cienido technologijas. Gal net ne cienidas problema problema yra auksas. Kitų projektų Sibos nežinau, tik Rumunijoje. Brangus kolegos, jeigu paaiškės, kad yra nutekėjimas, tai gali būti labai liūdna, jeigu užėjtų didelį lietus. Yra kai, valst... kai kuriuose valstybėse narėse neįmanoma taikyti teisingų technologijų, todėl gali būti dar daugiau žmonių aukų. Brangus kolegos, reikėtų įvertinti e, pasiekmes ir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 cienidas nepalieka abejingų, mes turime tam tikrų priemonių, kurių buvo imtas ES lygmenių ir turime tęsti ir toliau. E, turime ir toliau rūpintis ekologiją bei e, aplinkos apsaugą, turime imtis griežtų priemonių, e, turime informuoti visuomenę, tačiau neturime spekuliuoti e, piliečių, piliečių baime. Aišku, kai kurių žmonių interesams ir kai kurioms pramonėms šakoms tai tinka. Tačiau, kalbant apie cianidą, jis yra naudojamas ypatingai chemijos pramonėje ir, he, ir metalo apdirbimo pramonėje. E, jeigu kalbėsime apie aukso gavybos pramonę, e, tai aišku, ir, ir, ir uždrausime cianidą naudoti ten, tai kitose pramonės šakose jisai vis tiek bus naudojamas. Todėl aš pasisakyčiau už griežtą kontrolę ekspost, eksantem, cienido, apskritai apie griežtą kontrolę, už griežtą kontrolę pasisakyčiau dėl cienido naudojimo visur. Kol kas Rumunijoje nėra alternatyvių technologijų ir ypatingai krizės kontekste sunku kažką tai geresnio surasti. Tačiau nereikėtų pultis į kraštutinumus. kraštutinumus. E, kažkur reikėtų ieškoti aukso vidurio, ko gero, ir į kraštutinumus nepulti. Ačiū, ponė Esaja. Dėkoju, pirmininkė. Pritariau, kad nereikėtų sudaryti sąlygų tokiams, tokiams katastrofoms, kaip kad Rumunija 2000 metais Suomija viena iš aukso kasyklos šalių per metus apie 5000 kg gaminame, bet reikėtų priminti, kad auksas netirpsta kituose, kitose medžiagose, tik cienide. Cienidas naudojamas tai, tokiu proceso metu, kada rūda yra išvaloma ir yra pašalinamos atliekos. Vėliau cianidas yra išvalomas. E, galima naudoti bakterijas, tai yra labiau ekologiškas būdas, bet aukso atvejais neraudojamas. Naudojamos e, mikrobiologiniai, naudojami mikrobiologiniai metodai nikelio e, grinimų ir panašiai. O E, cianodas yra tinkamai išvalomas ir aš e, norėčiau, kad eitume e, cianido valymo mikrobiologiniu keliu, naudodami mikrobiologinės technologijos keliu. Aš pasakyčiau už tai, kad būtų numatytos griežtos technologijos, tik griežti technologiniai standartai, jų priežiūra ir panašiai. Dėkuoju. Ačiū dabar ponas Prieda, pusantros minutės. Ačiū. Mano nuomonė, noras uždrausti cianidą kasyboje, aukso kasyboje nepateisinamas. Daug yra Europoje įstatymų, kurie buvo paminėti, kuriais cianido naudojimas buvo tik tais apribojamas bei e, sugriežtinamas būtent po Baimare katastrofos. Mes turime susitelkti į tai, kad e, tuo, tuos teisės aktus taikytumėm labai griežtai. Ši technologija, kaip jau buvo minėta, yra naudojama daugiau negu šimtą metų ir tų nelaimingų atsitikimų netaip jau daug ir buvo. Ko gero, tai yra pati efektyviausia technologija auksui išgauti. Būtent šios technologijos dėka per e, pastarą amžių daugiausia aukso ir buvo išgauta. Be to e, aplinkai ir žmogaus sveikatai e, rizika vystanti šiai technologijai sumažėjo. Emociškai reaguoti nereikėtų, nereikėtų, nereikėtų nuolatos viską drausti, nes riziką žinome, žinome, kokia rizika kyla, todėl ją galime kontroliuoti. Mes turime klausytis ekspertų nuomonės, jeigu naudosim, naudotumėm kažkokias e, alternatyves technologijas, ko gero aplinkai pakenktumėm netgi labiau. Ačiū, sako pirmininkas, dabar pereiname prie KDI e, procedūros. Pana Csabaszobu. A cianidot használó bányászati projektek engedélyezése vagy betiltása. Cenido naudojimas kasyboje ir jo leidimas arba uždraudimas yra opus klausimas daugelie valstybių narių. Tačiau mes negalime būti politikavimo įkaitais. Šitą klausimą reikia spręsti ekspertų lygmenių. Jeigu yra didelė tarsos, taršos rizika, tai pirmiausias tikslas yra apsaugoti piliečius. Naudingumas, veiksmingumas tikrai nepateisina kokios nors technologijos. ES piliečiai turi teisę gyventi sveikoje aplinkoje. Tai numato pagrindinių teisių hartijos 37 straipsnis. Jeigu kyla pavojus piliečių sveikatai, politinės diskusijos iš viso praranda prasme ir veiksmų turi imtis atitinkamos instancijos. Kai kurios valstybės leidžia cianido naudojimą, kitos draudžia. Mums reikia bendradarbiavimo ir komisija turi parengti poziciją, pareikšti nuomonę, kad būtų užkirstas kelias galimam piliečių sveikatos pakenkimui. Ačiū, pirmininkė. Aš esu iš Suomijos šiaurės, sako ponas Takula. Noriu kalbėti apie šitą klausimą. Kolegė Esaja labai teisingai pastebėjo, kad cianidas kaip tirpiklis Suomijoje naudojamas uždaros procedūros metu. kasykla netoli mano gyvenamos vietos kasmet pagamina 5000 kg aukso ir niekada nebuvo jokių problemų. 5000 kg per metus. Technologija yra naujoviška, procesas yra uždaras. Ir valstybių narių praktika šioje srityje labai skiriasi. Mums reikėtų keistis sektina praktika. O nauja technologija yra su mikrobais, Reikia ją investuoti, kad technologija būtų dar labiau gam, gamtą tausojanti, išgaunant auksą. Europa kartu turėtų plėtoti tokią technologiją, kad būtų saugoma gamta. Ponas Poselt, prašau. Pone pirmininkė, ponė Roitova, ponas Masaris, jie mane kalbėdami įtikino, nes jie papasako, kas įvyko jų valstybėse, kurios anksčiau priklausė komunistiniam blokui, pavyzdžiui, Slovakijoje. Negailestingai buvo niokojama gamta. Ir dabar reikia mums vienodos europinės pozicijos. Mums reikia suvokti, kad plė, e, ruošiamos naujas technologijos. Taigi, galbūt reikėtų palūkėti ir palaukti naujų technologijų ir sustabdyti tą kasybą. Kitaip ateities kartos mums neatleis reikia ilgalaikės vizijos, mums reikia ryštingai elgtis ir reikia vienodų aplinkosaugos standartų. Upės juk teka per kelias valstybės ir cianidas gali iš vienos valstybės patekti į kitą. Pone Basesku, ačiū. Aš pritariu tam dalykui, kad ES lygmenį reikėtų imtis visokiojopų priemonių siekiant sumažinti riziką, kuri kyla dėl pavojingų medžiagų naudojimų, jų tarp ir cienido naudojimo. Tačiau tai neturi būti e, visiškas uždraudimas, tai negali būti vienintelis sprendimas, būtent e, uždraudimas. Cienidas yra naudojamas ir kitur, ne tik tais kasyboje. Po Bajamarė E, katastrofos 2000-aisiais įvyko dar du. Vienas 98-aisiais, e, kitas e, Švedijoje 2003-aisiais. Net tokio didelio masto buvo mm, tos katastrofos, tačiau esmė ta pati. 90 procentų aukso ir sidabro būtent išgaunama naudojant cienidą. Tad besąlygiškai drausti šią technologiją ir versti ją pakeisti kitą, kurios ko gero labiau e, ekologiškos, bet brangesnės reikštų, kad šalis, kurios norėtų e, turėti aukso e, kasyklų, gali, tu, iš karto gali jų ir atsisakyti, nes joms per brangu. Wie Herr Takula gerade angesprochen hat, ist die Cyanid-Technik beim. Gerbiami kolegos, teisingai pastebėjo kolega Takula, cianidas tai labiausiai įsigalėjusi technologija aukso gavyboje, tačiau tai labai pavojinga avarija Dunojaus upėje šokiravo mus visus. Mes juk visi norime apsaugoti Dunojaus regiono gamtą reikia kelti klausimą, ką galime kitaip padaryti. ES aukso gavyba nėra didelio masto, mums reikia naujų technologijų. Vokietijoje mes parengėme tam tikras technologijas ir stengiamės vengti cianido naudojimo. Mums reikia, kad tos technologijos įsigalėtų rinkoje, kad jos būtų konkurencingos. Ir joms įsigalėjus Europoje, jos galėtų išplisti ir taptautiniu mastu. Ačiū, paskutinis kalbėtojas dabar ponas Mikolašek. Ačiū, pirmininkė, gerbiama komisarė ir gerbiami kolegos. Cienino naudojimas metalų kasyboje labai kenkia gamtai, ir kelia pavojų žmogaus ir visuomenės veikatai. Cienido technologijos draudžiamos daugelie valstybių narių, tačiau vandens tarša juk neapsiriboja vienoje valstybėje. Baja Maros avarija Rumunijoje sukėlė taršą Rumunija, tačiau nukentėjo ir Slovakija ir Vengrija. Milžiniška žala buvo padaryta net ir taškuose nutolusiuose tūkstantį kilometrą nuo pradinio taško. Nerima kelia tai, kad ES tokie metodai vis dar naudojami. Esu įsitikinęs, kad saugant visuomenės sveikatą ir gamtą turėtume visiškai uždrausti cianido naudojimą. Reikia vienodų ES teisės aktų tuo klausimu. Ačiū, dar ponas Motula paprašė žodžio. Ačiū. Cheminė medžiaga, kuri nėra gerai kontroliuojama ir kuri patenka į aplinką, kelia problemų. Tačiau daugiau negu 10 tūkstančių cheminių medžiagų egzistuoja ir e, labai daug kur jos naudojamos. Milijonai situacijų gali būti sudėtingos ir galima jas aptarinėti parlamente. Aišku, E, cienidas naudingas, aš esu, e, nuodingas, aš esu chemikas ir galiu pasakyti, kad pasauliniu mastu kyla labai daug problemų. Mažiau negu 18 procentų cienido yra naudojama kasyboje, visa kita yra naudojama pagaminti, gaminti vaistams, kosmetikai ir daugelį kitokių sričių. Taip pat yra naudojamos ir daug nuodingesnės medžiagos negu cienidas aišku, jeigu jos pateks į vandenį, tai e, užterš taip, kad e, niekas nebegyvens. Pavyzdžiui, netgi mirusioji jų, jūra negyva yra dėl to, kad joje yra labai daug e, chlo, natrio chlorido. Visos Visos valstybės turi imtis panašių priemonių kaip Rumunija. Pirmininkė, su visa derama pagarba noriu vis dėlto atkreipti dėmesį, kad diskusijos nusuko neteisinga kryptimi. Svarstome e, avariją, kuri atsitiko prieš dešimt metų. Kodėl? Kodėl dabar apie tai kalbame? Jeigu eisime šiuo keliu. Jeigu taip e, argumentuosime, tai viską reikėtų uždraukti, jeigu praeitie su tuo buvo susijusi kokia nors avarija. Man šita diskusija atrodo nepagrįsta. Man atrodo, kad čia prisidengiama aplinkosauginiais reikalais ir eskaluojamos šiais laikais madingos baimės. Čia panašu į kažkokį politinį sąmokslą. Ačiū. Kas dar norėtų kalbėti? Po to aš suteiksiu žodį komisariai. Ponas Poselt. Trumpai. Gal nesupratote manęs. Aš puikiai žinau Bajamarę vietovę. Aš žinau, kad ji ne Čekijoje, Žinau, kad ji šiaurinėje Transilvanijos dalyje, Rumunijoje. Aš kalbėjau apie tai, ką minėjo ponė Rojteva, ponas Mesaris. Aš geografiją, vidurio Europos geografiją susigaudau, jūs mane netaip supratote. No, madam commissioner. Dėkuoju dabar gerbiamą komisarę. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju už diskusijas. Tikrai darysiu viską, kad ponui Potošnikui būtų suteikta visą informaciją apie vykusias diskusijas. Iš tikrųjų, jūs teisingai pastebėjote, kad cianidas yra labai pavojinga medžiaga. Bet aš norėčiau, kad jūs atskirtumėte dėmesį, kad komisija atkreipė dėmesį į tą baisę katastrofą, kuri įvyko prieš dešimt metų Bajamarė. Ir direktyvoje dabar numatyti įvairius apribojimai, reikalavimai nu, ir panašiai, kad maksimaliai galima būtų užkirsti žalingą poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai. Direktyva užkirta kelią tokio pabudžio avarijoms ateityje, o jeigu įvyktų avarija, tai poveikis labai būtų sumažintas. Dėl to labai svarbu tinkamai tą direktyvą įgyvendinti. Kadangi atliekų, kasybos atliekų direktyvos e, reikalavimai griežti, Atrodo, kad e, cenido kasybos technologijų draudimas šiuo metu nėra tinkamas. Na, mes stebime technologiją, situaciją ir 2012 metais atliksime antrą vertinimą. Ir sieksime mažinti e, priklausomybę nuo aukso kasybos, bus skirimas dėmesys kitiems brangiesiams metalams, Na, dėkoju mm, Jums už Jūsų pastabas, už Jūsų pranešimą. Komisija skiria tam tikrą dėmesį, tam stiprų didelį dėmesį, bet jeigu jūs pažiūrėtumėte direktyvą, mat, pamatytumėt, kad ten tikrai jau numatyta daug griežtų standartų, dabar svarbiausia užtikrinti, kad valstybės narės jas įgyvendintų ir rizika bus gerokai sumažinta. Ačiū gerbimai komisariai. Debatai baigti. Balsuosime mūsų sesijos gegužės mėnesį metu. Noriu taip pat informuoti, kad ir ši sesija jau baigta. Noriu palinkėti Jums saugios kelionės į namus. Tikiuosi, kad ji nebus e, sutrukdyta nei ugnikalnių, nei nieko kito. Ačiū Jums.